Uh, welcome, uh, Madam. Labą dieną, poniai Tyson. Jūs esate paskirtoji komisarė užimtumui socialiniams reikalams ir judumui. Esame gavę Žano Klodo Junkerio paskirtojų komisijos pirmininko tavo laišku, kur yra pasakyta, kad ponė Taisin prisidėjęs įgyvendinant projektus, kurie bus koordinuojami e, vicepirmininko atsakingo už investicijas, ekonomikos saugimą ir konkurencingumą, bei E, vicepirmininko atsakingų socialinį dialogą ir augimą. E, ekonomikos ir finansinių reikalų komisaras, užmūtinės atsakingas komisaras taip pat bendradarbaus su jumis. Pone Taisen turės savo tarnybas Europos komisijoje sutarinių reikalų žimtumo ir įtraukties direktoratas bus jai pavaldus, tačiau bus sukurti tas papildomas e, padalinys darbo rinkos reformoms, e, gebėjimams ir kvalifikacijos kelimui, e, švietimui bei suaugusių švietimo politikai, bei atsakinga už švietimą asmenų turinčių negalę, bei taip pat bus atsakingi už Eurostato reikalus. Keturios agentūros taip pat veiks šioje srityje užimtumo, saugumo ir sveikatos agentūra, Europos centras profesinio mokymo bei Europos fondas užimtumui ir gyvenimo sąlygoms bei Europos mokymo fondas. Atsižvelgiant į tai, ar bus atvirtinta Europos komisija, Europos parlamentas vertina paskituosius komisarus, remiantis jų kompetenciją E, jų sitraukimu į Europos projektus ir asmeninę e, nepriklausomybę. Toks asmuo turi turėti reikiamą kompetenciją atlikti savo pareigoms, kurios priklausys jam pagal turimą komisaro portfelį. Prieš klausimą. Norėčiau pasakyti, kad jūs atsakėte į klausimyną raštu, ponė Taisen. Jūs atsakėte į parengiamą į tą klausimyną, kuris buvo parengtas ir išdalintas visomis kalbomis mūsų komiteto nariams, tad visi esame pasirengę teikti klausimus. Ir šį kartą lauksime jūsų atsakymų žodžių, neraštų. Keletą žodžių dėl diskusijos struktūros. Pone Taisen, jūs būsite kviečiama e, pasakyti įvadinę kalbą, kuri truks maksimum 15 minučių. Paskui dar galite pasakyti 5 minutės e, pabaigai diskusijų, apibendrinimui. Po įvadinės kalbos bus pateikti 45 klausimai, tą padarys mūsų komiteto nariai, diskusija vyks e, e, atsižvelgiant į turimą laiką ir stengsimės visiems užtikrinti vienodą pasisakymo laiką. Minutė klausimui, dvi minutės atsakymui. Atsižvelgiant į didelį klausimų skaičių, pasisakymų laikas bus labai griežtai sekamas ir ribojamas. Jeigu kalbėtojo nėra, jo numatytas pasisakymo laikas laikas e, tiesiog dinksta, nebus spontaniškų pasisakymų procedūros. Užimtumo komitetas yra pagrindinis komitetas atsakingas už šį klausimą. Tačiau e, moterų reikalų komitetas ir kont komitetas taip pat dalyvaus kaip e, susiję komitetai. Sveikiname kolegas iš tų kitų dviejų komitetų, taip pat dalyvaujančius mūsų posėdėje. Ir kaip nurodyta kalbėtojų sąraše, jie pateiks klausimus susiję e, su savo komitetų darbo barais. Koordinatoriai turės galimybę klausyti taip pat ir taip pat turės galimybę klausimą pateikti vienas neprisijungusiųjų narys. Norėčiau pasakyti, kad vertimas yra užtikrintas 23 kalbomis visi kalbėtojai gali kalbėti savo gimtają kalbą. Aš bent jau taip ketinu daryti, sako pirmininkė. Ir kalbėtojams taip pat primename, kad tai, kas jūs sakote, turi būti išversta. Todėl turėtume kalbėti ne per nelyg greitai, maloniai primena pirmininkė. Pone Taisen sakė, kad kalbės savo gimtają kalbą, olandiškai atsakinėdama į klausimus. Ji e, dėl to e, pasirenka savo gimtąją kalbą, kad nori kuo aiškiau, kuo tiksliau atsakyti. Tai štai, ponė. Taisen, kaip žinia, puikiai moka pr prancūziškai ir, ir angliškai, bet jį pasirinko kalbėti gimtają kalbą. E, mūsų diskusija yra transliuojama per internetą. E, Taip pat galima pasižiūrėti ir video įrašą šio klausimo. Dabar pereinu į gimtąją kalbą. Išvedu. Tiesiog iš pradžių keletas įvadinių pastabų. Viena vienas iš geriausių prisiminimų susijusių su ES rinkimais. Buvo tas telefono skambutis, kurio sulaukiau iš kolegos dirbančio vienoje e, iš bažnyčių. Ja, ji, ta draugė, pareiškė susirūpinimą dėl to, kad labai didelis skurdas ir kad e, nuolatos auga sunkvežimių skaičius. Ir tuose sunkvežimių, prie tų sunkvežimių matosi e, eilė žmonių, kurie laukia, kad jiems kas pasiūlytų darbą. Na, akivaizdu, kad tie žmonės, kurie uh, laukė to darbo, gyveno tuose sunkvežimiuose, tuose priekabose. Ir jeigu pavykdavo kokį nors darbą ir surasti dienai kitai, tai reiškia, kad nebūdavo laikomasi jokių darbo sutarčių nuostatų, kolektyvinių sutarčių ir panašiai. Žmonės negalėdavo grįžti namo, turėjo gyventi labai sunkiomis sąlygomis ir norėčiau pasakyti, kad Švedijoje tam tikrais metų laikais yra labai šalta, tad žmonėms reikėjo sugalvoti, kaipgi šildytis, nes visą laiką šildytis užsivedus mašinos variklį buvo pernelyg brangu. Tai štai kokia dabar yra susiklošiusi socialinė padėtis. Europoje dabar socialinio saugumo sistemos yra patiriančios vis didesnį spaudimą dėl krizės. Daug žmonių, norinčių dirbti, neranda darbo jie yra visiškai neapsaugoti. Tad norėčiau pasakyti, kad Europa dar toli gražu nepasiekė S2020 tikslų. 120 milijonų žmonių dabar e, rizikuoja patirti skurdą ir socialinę atskirtį. Apie 30 milijonų tų žmonių yra jaunimas. 2014 liepą nedarbas jaunimo siekia ES 22 procentus. Tačiau tai neparodo skirtumo atskirose valstybėse narėse. Yra tokių šalių, kurio jaunimo nedarbas siekia 50 procentų ir mes žinome, ką mums gali atnešti tokia situacija. Mes tą matėme ES rinkimų metu. Paimkite ES politinį žemėlapį ir pažvelkite į jį. Piliečiai jaučia vis didesnę frustraciją, nusivylimą, todėl e, pasirenka populistinius veikėjus. Ir manau, kad tai yra neoru mūsų 2014 metų Europoje. Mūsų tikslas turėtų būti pakeisti e, situaciją Europos darbo rinkoje, sukurti daugiau ir tvaresnių darbo vietų. Tokių darbo vietų, kur nebus socialinio dempingo ir kur nebus e, betodairiškai mažinami žmonių atlyginimai. Visi turi turėti galimybės pasinaudoti vienodomis sąlygomis darbo rinkoje, tačiau tai reiškia, kad mes ir patys turime veikti. Būsimoji komisarė čia turės suvaidinti esminį vaidmenį. Europos Sąjungos piliečiai taip pat norėtų, kad ponia Taisen imtųsi šio, šio iššūkio. Tikimės, kad taip ir bus, tikimės, kad jūs sugebėsite padėti pakeisti. Dabar iš tikrųjų yra ties laikas veikti, laikas nustoti tik kalbėti, tik sakyti gražių žodžius, laikas dirbti. Tuo savo pasisakymą baigiu ir suteikiu žodį poniai Taisen.